Neatsiejama Europinio teisino dalis yra atitinkamos nuostatus Lisabono sutartėje, tačiau nepaisant viso to, jau dešimt metų mes stringame su direktyva. Ir kurioje įtvirtintas nediskriminavimas amžiaus, seksualinės orientacijos, religinių įsitikinimų, uh, pagrindų ir taip pat direktyva užtikrina galimybę naudoti socialinėmis paslaugomis išsinuomoti ar gauti būstą. Tai yra visa tai, kas susiję su milijonų žmonių teisėmis ir jų asmeniniu gyvenimu. Jūs galite tik įsivaizduoti, kad nepakanka vien tik tai kalbėti apie kovą, nes diskriminacija pasireiškia dar labai daugelie valstybių narių. Todėl būtina nustatyti nors minimalius apsaugos nuo diskriminacijos standartus. Ir aišku, reikalinga, kad būtų vykdoma reali lygybę užtikrinanti politika, kuri svarbi tiek ekonominių ir socialinių požiūrių, galėsime sukurti lygiavertę sąlygas visiems. Ačiū, ponas Pospišal toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikinu komisijos sprendimą grįžti prie šio pasiūlymo dėl kovos su diskriminacija. Pats laikas grįžti prie diskusijos. Savo šalyje aš buvau atsakingas už kovos su diskriminaciją priemonių užimtumo srityje įgyvendinimo. Ir dabar keista, kad dešimt metų taryboje nematyti jokių poslinkių. Todėl labai džiaugiuosi jūsų drąsių sprendimų. Jis absoliučiai teisingas. Kita vertus, visai politinės reikalingos diskusijos, kad Įsiaiškintume, kokia turėtų būti ateityje šios direktyvos forma. Kada kalbame apie kovos su diskriminacija direktyvas, tai svarbi yra kiekviena net mažiausia detalė, nes būtent jos nulėmė viską ir jos yra labai svarbios tiems, kurie jaučiasi diskriminuojami, kurių padėtimi yra piknaučiaujama. Bet mūsų visuomenėse visi turi būti lygus. Todėl būtina tokius dalykus svarstyti ir Europos institucijų lygių, tiek ministrų taryboje, kuri šiuo metu blokuoja tarybo e, direktyvos e, projektą, bet nemažiau svarbu šį klausimą svarstyti ir parlamente. Direktyva turi būti patobulinta, ji turi būti moderni, nes sąlygos, kuriomis ji buvo e, pristatyta prieš dešimt metų, jau pasikeitė. Ponas Morais. Na, aš tikriausiai neilgai kalbėsiu, turėsiu galimybę kalbėti ES parlamento salėje, bet minutę aš turiu. Pane pirmininkė, tai yra iš tiesų išskirtinės svarbos direktyva ir labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Suomiją priėmė sprendimą įtraukti į EPSCO uh, tarybos darbo atvarkę šį klausimą. Ta direktyva svarbi ne tik dėl lyčių lygybės, jis svarbi dėl to, kad apriepia E, daugelį e, horizont, sričių horizontaliai ir nustato horizontaliasias priemonės tokiuose svarbiuose sritise kaip diskriminacijos draudimas, amžiaus, religinių įsitikinimų ar seksualinės orientacijos pagrindų. Žinau, kad komisija minėjo, jog svarbiausias dalykas yra ir įgyvendinimas. Įgyvendinti tokį sudėtingą teisės aktą tikrai nelengva ir todėl norėčiau pasakyti keletą dalykų kokybiška, kokybiški teisės aktai šioje srityje gali pakeisti pačią visuomenę ir jos mąstymą, o horizontaliusios priemonės gali pakeisti visą padėtį Europos Sąjungoje. Aišku, jeigu pavyks tas priemonės įgyvendinti ir mes turime pasinaudoti dabartinę turimą progą, kad e, pasiektume savo tikslų. Ačiū toliau, e, ponas Simečka. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Lygybė yra lygybė yra tai, kas svarbiausia, kuriant Europą. Nepaisant to, milijonai Europos gyventojų susiduria kasdien su diskriminacija, negalėdami pasinaudoti viešosiomis paslaugomis ar negalėdami jaustis lygų socialinėme gyvenime. Ir būtent e, dėl to, kad per pastarosius dešimt metų nesugebėta susitarti su šią direktyvą. Mano šalyje, Slovakijoje, egzistuoja įsišaknyjusi iš ankstinė nuostata prieš Romų mažumą, kuri dažnai yra e, diskriminuojama. Taip pat diskriminuojama LGTB bendruomenė. Ir mažumų ypač situacija yra labai sudėtinga kai kuriuose daugelį valstybių narių dėl nepalankaus ir net priešiško politinio klimato, nes e, mažumos dažnai tampa atpirkimo ožiais ir į jas jos tampa ksenofobinių ir ekstremistinių jėgų taikymu. Ačiū. Toliau ponia Alice Konke. Kaip gali būti, kad po šitiek laiko tik tiek nedaug pasiekę esame? 11 metų prabėgo nuo tada, kai pradėjome šias kalbas. 11 metų be jokios pažangos. 11 metų nuolatinės blokados iš valstybių narių pusės. 11 metų be konkretaus rezultato. Tikrai galime daugiau negu tai. Tų žmonių labui, kurie diena iš dienos susiduria su diskriminacija dėl to, kuo tiki, dėl to, koks yra jų kūnas, dėl jų seksualinės orientacijos, e, įsitikinimų. E, todėl reikalaujame, kad po tarybos sustikimo Luksemburgė spalio 24 dieną būtų pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip užtikrinti, kad vienodo požiūrio į visus principas galiotų visur. Ačiū. Toliau ponas Hakkarainen. Prašom žodis jums. Arvoisa puhemies. Ačiū pirmininkė, ministrė Rainin. Vienodas traktavimas kai kuriuose gyvenimo srityse gali būti problematiškas. Sakykime, jeigu eina kalba apie smurtišką, ekstremalę islamišką religiją, jeigu uh, sakykime, yra kažkokia organizacija, kuri gali pasinaudoti tą lygybę įvairiais būdais, net ir tokiais būdais, kurie leidžia jiems skleisti e, smurtinį požiūrį į e, gyvenimą ir labai sunku tam užkirsti kelią. Taigi reikia vadovauti sveikų protų, manau, ir ši mm, direktyva negalės būti gyveninta visiškai vienodai bet kokiu atveju. Ir be to jį pakenkia valstybių narių kompetencijoms, taigi jos nereikėtų patvirtinti. Rasizmas, kai, yra, kai žiūrima į žmonės kaip individus, o čia yra žiūrima į žmonės kaip į grupės Pane Radrikės Palap. Ačiū. Pirmininkė, ši direktyva įstrigusi per dešimt metų taryboje. Tačiau kai kurios valstybės narės yra nužengusios daug toliau ir tikrai nėra tik vienoda situacija visose valstybėse narėse. Ir todėl situacija yra labai fragmentuota ir labai skirtingai mm, traktuojami žmonės. Yra pavyzdžiui, sakykime, segregacija netgi Romų atveju, LGBTI asmenų atveju, pavyzdžiui, ar e, asmenų su negale atveju atveju diskriminacija yra akivaizdi. Ar to pakanka, kas yra direktyvoje numatyta? Ar yra nuorodos, pavyzdžiui, į GDPR? Tai iš tikrųjų horizontali direktyva kovoti su diskriminacija ir jos apriektis pernelyg siaura direktyva įtvirtina lygybės standartus, kurie nebetitinka minimalių standartų, kurių mes turime siekti. Tikrai reikėtų, kad ES siektų daug daugiau. Ačiū pirmininkė. 2008 metais komisija pasiūlė direktyvą dėl kovos su diskriminacija prieš mažumas, ar tai būtų dėl e, negalios, ar tai dėl seksualinės orientacijos ar religijos. Ir iš tikrųjų yra daug grupių, kurios susiduria su diskriminacija. Ir praėjo jau 10-11 metų ir diskusijos vis dar tos pačios. Parlamentas toliau e, vėl prašo ir prašo tarybos nustoti blokuoti šią direktyvą. Juk eina kalba apie žmonių bendrą gyvenimą, apie pakantumą, apie lygybę. Tai yra tai, kas yra ES esmė. Tai yra to, kodėl mes esame čia visi susirinkę. Ir taryba prieštarauja tam grinai dėl um, nesusipratimo dėl subsidiarumo. Eina kalba apie švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, um, galimybę gauti sveikatos priežiūrą, švietimą. Mes turime socialinių teisių uh, ramsį dėl to, kad mums jo trūko ir dabar štai mes matome, kad šis dokumentas yra įstrigęs mm, taryboje, tačiau uh, per uh, tūkstančiai žmonių laukia mūsų, kad uh, kažką padarytumėm. Ir patvirtinome Junktinių tautų konvenciją dėl asmenų su negale. Tai kaip galima šiuo atveju nepatvirtinti šio dokumento dėl to, kad valstybės narės rūpinasi subsidiarumu, tik tai nerimauja tik dėl to. Iš tikrųjų, taryba turi labai įsigilinti ir pagalvoti, ką reiškia lygybė. Ačiū, ponia Fritson. Herr Talman, tai yra viktig debat į kvel. Ačiū, ponia pirmininkė, čia tikrai labai svarbi diskusija e, šiandien vykstanti e, asmenys, kurie yra diskriminuojami dėl amžiaus, dėl negalios, dėl religijos, dėl savo įsitikinimų, seksualinės orientacijos, jie negali mėgautis tą pačią apsaugą kaip kitos visuomenės grupės. Ir tai labai didžiulį susirūpinimą kelia. Dabar yra 2019 metai ir 11 metų jau blokuojamas teisės akto pasiūlymas. Vadinasi, valstybės narės siunčia visiškai priešingą linkmę signalus. Įvairaus pobūdžio diskriminacija panašu joms yra priimtinesnis dalykas negu kad mm, priešingai. Tai yra labai nesažininga tų žmonių atžvilgių, kurie, kuriems reikalinga parama ir pagalba. Asmenys, kurie dėl amžiaus tikėjimo, seksualinės orientacijos yra diskriminuojami, turi būti apsaugoti nuo to. Vadinasi, mums reikia šios horizontalios direktyvos čia ir dabar. Ačiū. Toliau panas Briunė. Pone Briunė. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad šiandien vyksta diskusijos kalbant apie diskriminacinius išpolius, kai matome, kad jų vis daugėja mūsų valstybėse, ypač homofobiškų. Iš tikrųjų, tokiu būdu pažeidžiamas labiausiai pažeidžiamų asmenų teisės. Reikia kovoti su vis visomis to išaiškomis, bet um, etinės mažumos, moteris, LGBTI asmenys, asmenys nu, negalė dažniausiai susiduria su diskriminavimu. Komisija siūlo užtikrinti plačias nuostatas, um, kad nebūtų kalbama kaip dabar tik tai apie e, darbo situacijas. Um, labai svarbu yra išplėsti teksto taikymos rytį, kad būtų galima efektyviai kovoti su daugybinė diskriminacija, diskriminacija Mm, pagal sąsajas, nes dažnai asmenys susiduria su dviguba uh, diskriminacija. Ir labai svarbu, kad ši direktyva nebebūtų blokuojama, nes mums reikia efektyvios apsaugos. Tai yra, uh, iš tikrųjų, eina kalba apie galimybės tokiems asmenims gauti socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, uh, kitokias paslaugas, uh, užtikrinant uh, vienodą traktavimą.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 nepriimtina, kad e, horizontali direktyva blokuojama 11 metų. Dėl to kyla klausimas, dėl socialinio pakto kyla klausimas, ar iš tikrųjų garantuojamas asmenų vienodas traktavimas. Norint užtikrinti geresnį, geresnę piliečio apsaugą ES, reikia galvoti apie tai, kad taryba imtųsi veiksmų ir kad nebebūtų blokuojama ši direktyva, kad būtų pasiūstas stiprus signalas, pareiškiant, kad diskriminacija paremta seksualinę orientaciją, negalę, religiją ar amžiumi nebus toleruojama ES. Kaip niekad svarbu yra atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau yra diskriminacijos ir smurto aktų paremtų um, e, neapykanta. Labai svarbu, kad būtų kovojama su diskriminacija, apsaugant mus visus. Mes turime sureaguoti į tą iššūkį. ES e, turi tvirtai nori o, ginti žmogaus orumą ir, įvairo, ir įvairovę. Tai yra mūsų visuomenės pagrindas. Ačiū. Vieną minutę, poniai Anderson Kristinė. Labas vakaras visiems. Tikrai neįtikėtina, kalbame apie horizontalėje kovos su diskriminacija direktyvą. Tai reiškia, kad reikia apsaugoti visus asmenis, kurie kenčia dėl daugybinės diskriminacijos. Ar tai yra tai, apie ką jūs rimtai kalbate, juk tai turėtų būti tikras pragaras. Kodėl, mm, o kodėl tada yra taip, kad milijonai asmenų keliauja pas mus? Ar ne? Ir, ir nori čia pakliūti. Čia labiau retori, retorinis mm, klausimas. Bet ar nesuprantate, kad kaip tik tie neva priespaudoje esantis asmenys e, naudojasi tais pačiais argumentais, kriterijais ir e, pasiekia tai, kad e, būtų iškeliamas aukščiau jų koks nors požymis. Jie juos švenčia ir atranda kasdien vis naujų. Jie vadina save neva žmogaus draugais, tačiau man tai yra tik tai apsimestinis. E, e, savęs demonstravimą. Um, Ačiū, pane pirmininkė. Aš manau, kad tikrai visos institucijos uh, <clears throat> nepadirbėjo, nes šiandieną jau 11 metai, kai mes nesugebame susitarti dėl kovos su diskriminavimu direktyva. Noriu pateikti pavyzdį. Mano geras draugas, kuris kenčia nuo negalios, aiškinosi, kokį poveikį turės jai plastiko atsisakymas. Jis džiaugiasi, kad tai turės tikrai geros, ge, e, gerų rezultatų aplinkai, bet medicinoje ar tikrai taip, ten naudojama labai daug plastiko ir tai bus irgi diskriminacija. Ir mano vertinimu tai yra vienas geriausių pavyzdžių, kokius galima pateikti, kai kalbame apie diskriminaciją. Jūs žinote, Tokio tipo diskriminacija yra pakankamai paplitusi. Tai nėra kažkoks sudėtingas klausimas, kurio nebūtų įmanoma greitai išspręsti. Jeigu mes, bet mes jį spręsime tik tada, jeigu iš tiesų prasmingai imsimės darbo ir pašalinsime diskriminacijos šaknis. Ačiū toliau, ponė Lopės, ponas Lopas Aguirva. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarą. Uh, jūs kalbėjote apie vertybės, bet jau dešimt metų kai jau galiojo Lisabono sutartis, kai galioja pamatinių teisų hartiją, mes nesugebėjome vis tik tai pasistumėti į priekį, nors mes ir balsavome už jūsų parodytą iniciatyvą, už tai, kad būtų tokia horizontalioji direktyva, kuri panaikintų bet kokios formos diskriminaciją, ypač diskriminaciją, kuri remiasi neapykantą. Pavyzdžiui, diskriminacija amžiaus pagrindu ar religiniu pagrindu ar neįgalumo, seksualinės orientacijos pagrindų. Visa tai yra realus dalykas, bet taryba nuolatos blokuoja tolesnės diskusijas. Aš manau, kad parlamentui reikia perimti iniciatyvą ir įkvėpti uh, naujos gyvybės tai senai direktyvai. Ačiū. Ačiū toliau Karen Kalsbrook. Ačiū, ponė pirmininkė. Eina kalba apie laisvę, apie tai, kad neturėtų niekas patirti diskriminacijos, tačiau nėra taip. Daug kas patiria ją dėl tikėjimo, dėl savo orientacijos lytinės, dėl įvairių dalykų ir jų vertė tokiu būdu mažinama bendrai visuomenės kontekste tokių asmenų. Mes turime užkirsti kelią tokiai diskriminacijai ir iki šiol nepavyko to padaryti. Parlamentas vis dar laukia valstybių narių žingsnių. O ko jūs, valstybės narės, laukiate? Juk pagaliau atėjo metas apsaugoti mūsų piliečius, priimti šią direktyvą, kad 2019 metais neturime garantijų dėl nediskriminavimo uh, įvairiais pagrindais yra tiesiog neoru, galvojant apie ES veidą. Turime užtikrinti tas teisės šiems žmonėms. Ačiū. Dabar kovos su diskriminacija komiteto vardu, ponė Rėknė. E, Pone Rėkner, ačiū ponė pirmininkė, niekas neturėtų ES būti diskriminuojamas dėl e, lyties, dėl seksualinės orientacijos ir kitų dalykų, taip pat ir darbo vietoje neturėtų tai, e, taip būti. Tačiau sunku yra kovoti su diskriminacija dėl vienbalsiškumo principo, tačiau tai nereiškia, kad turėtumėm nustoti e, norėti tą pakeisti. Labai norėtųsi, kad e, viskas vyktų, vyktų kitaip, pasaulis keičiasi ir dabar jau pagrindinių teisų agentūra sako, kad kas ketvirtas e, asmuo yra diskriminuojamas, Austrijoje netgi kas antras dėl ko nors yra diskriminuojamas. Ir apskritai sąrašą visą diskriminacinių pagrindų reikėtų išplėsti, nes žinome, kad yra ir tokia diskriminacija, kai asmuo diskriminuojamas dėl skurdo dėl to, kad e, jie vargingai gyvena, yra taip pat diskriminuojami ir toks pagrindas diskriminacijos taip pat turėtų būti aptariamas direktyvoje. Ačiū. Toliau, ponė Junkerijus. Thanks, yeah. um, Ačiū pirmininkė, kai kas turi praeiti daugiau sunkumų gyvenime nei kiti ir šokiruoja, kad kas penktas europietis susiduria su diskriminacija savo gyvenime. Mūsų darbas yra užtikrinti lygias galimybės visiems, nežiūrint odos spalvos, amžiaus, lyties, negalios ir taip toliau. Man atrodo, yra labai gerai, kad mes dabar stengiamės. E, užtikrinti, kad nebebūtų blokuojama ši direktyva taryboje, nebebūtų įblokuojama valstybių narių. Atėjo laikas uh, pirštų parodyti, kai, kai durėme pirštai kažką kitą, mes turime pažiūrėti ir į save patys. Ir aš norėčiau paklausti Europos komisijos, kiek asmenų su negale dirba Europos institucijose, kiek daugiau darbo vietų galimybių būtų galima sukurti tokiems asmenims. Man atrodo, tai labai svarbu, kad Europa dirbtų visiems. Dabar spūrė vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš esu iš Lenkijos, iš valstybės narės, kuriuose apsaugos nuo diskriminacijos standartai labai žemi. Lenkija turi kai kurių įstatymų tik dėl to, kad yra ES teisės aktai priimti. Ir jeigu ES neturi kažkokio teisės akto, Lenkai nėra savo valstybė apsaugoti nuo diskriminacijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ar religinių stikinimų pagrindų. Rezultatai yra baisus. Prisiminkime fizinį smurtą, išpolius e, per paskutinės e, riaušės Lenkijoje. ES turi turėti išsamius e, teisės aktus draudžiančius diskriminaciją. Tokiams valstybėms kaip Lenkija būtinos, būtini tokie teisės aktai. Mums reikia horizontalios m, e, kovos su diskriminacija direktyvos lygybė arba yra, arba jos nėra. Kaip mm, Lenkijos Respublikos ombudsmino buvusi pavaduota, aš norėčiau, kad daugiau būtų parlamentarų tokiuose svarbiose diskusijose, kuriuose kalbame apie žmogaus teises. Ačiū. Toliau kolegė Dali. Grazie, Chair. Mux accettabli li direttiva. Ačiū. Pirmininkė, nepriimtina, kad direktyva, kurios tikslas yra nustatyti minimalę apsaugą nuo diskriminacijos, yra įstrigusi daugiau kaip dešimt metų. Kodėl Taip svarbu, kad ši situacija nebebūtų blogu, blokuojama. Deja, ES, norim to ar neturi, nenorime, vis dar yra labai daug piliečių, kurie susiduria su diskriminacija, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, lyties ar religinių įsitikinimų pagrindų. Turime žmonių ES, kurie negali atidaryti banko sąskaitos, nes sakoma, kad jie per seni turime tokių situacijų, kuomet tos pačios lyties sutaktiniai e, partneriai negali išsinomuoti būto. Jie vertinami kaip grėsmė

Prašau žodžio. Procedūra, ponia Pietikainen. Žmogaus teisės yra universalios, visuotinos ir tai yra taip pat ir objektyvus dalykas. Nėra kokio nors teisinio aiškinimo tarptautiniu mastu, kuris čia numatytų subsidiarumo taikymą, o būtent tai e, tarptautinės teisės e, Mm, profesionalai ir e, teigia, tiek e, kalbant apie vienos komisiją ar apie kitas e, institucijas. Vadinasi, tikra negarbė tarybai, kad ji šitiek metų vilkina šį procesą ir bando slėptis už techninių detalių, neva subsidiarumo principo galiojimo. Ir jau turime daugybę pavyzdžių susidariusios situacijos opumo. Turime visi teisę nebūti diskriminuojami. Ir norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei nariai už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos. Mulțumesc, domnule președinte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 Ačiū pirmininkė. 11 metų. Net piramidės pasititos greičiau. Apsižvalgykime aplinkui, kaip pasikeitė pasaulis per tą laiką. Kalbama apie e, amžių, negalę, seksualinę orientaciją, religiją. Daug kas pasikeitė e, dėl to per 11 metų. Ir man atrodo, yra du baisus dalykai. Tai yra ekonominės kliūtis ir kliūtis galimybės prieiti prie švietimo sveikatos priežiūros. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad ES yra kitokia. 21 amžius žmogaus teisės turi būti apsaugotos. Ir um, manau, kad tikrai mm, svarbu būtų paraginti tarybą bendarbiauti su mumis. Ir aš norėčiau pateikti Rumunijos pavyzdį. Um, diskriminacija didžia dalimi sprendžiama dėl to, kad turime gairias. Ir mm, teisės aktai aktai tikrai padėjo, bet mums reikia tikrai labai aiškių visoms valstybėms narėms galiojančių teisės aktų, ir, kurie numatytų taip pat ir sankcijas. Ir pabaigoje kolega Patent. Uh, Šios diskusijos gal dėl diskriminacijos už darbo vietos ribų, tačiau tikrai niekas nepasikeis. Pinigai, pagarba, judumas, niekas nepasikeis, kol ES nepripažins, nepradės mm, galvoti apie tai, kad iš tikrųjų institucinis rasizmas galioja. 10 procentų europiečių yra iš mažumų, tačiau ES tik 1 procentą yra įdarbinusi. Um, uh, uh, Afrikos kilmės e, belgai, pavyzdžiui, sakykime, kas ke, keturis kartus dažniau yra ne bedarbiai nei e, kiti. ES šūkis yra vieningi įvairovėje. Na, turėtų šūkis būti pataisytas vieningi įvairovėje tol, kol esi baltasis. 11 metų ES nori padėti tašką diskriminacijoje, bet e, ar komisijos narė galiausiai įsipareigos šiandien, kad mm, kad pagaliau būtų įdarbinti komisijoje taip pat ir kito, uh, kitos spalvo, odos spalvos žmonės. O dabar pabaigai. Ačiū dabar uh, tarybos atstovė. Ačiū, e, komisarė Jūrova. Taip, jūs visi matėte, kad komisija pasiryžusi tvirtai kovoti su diskriminacija. Ir uh, išrinktoji Europos komisijos pirmininkė skiria uh, šiai kovai didžiulį dėmesį ir na, tai yra atskira sritis ir atskira komisarė paskirta. Ir neseniai klausant daly, e, klausimus, dal, Mirjam daly labai aiškiai pasakė ir asmeniškai įsipareigojo, kad reikalinga kuo greičiau priimti teisės aktus kovai su diskriminacija. Jūs gal prisimenate, aš taip pat žaidėjau 2014 metais kovoti su diskriminacija ir priimti teisės aktus. Ir nesitikiu, kad teisės aktai, kuriuos siūlė komisija dar 2008 metais, bus priimti per mano darbo Europos komisijoje laiką. Ir visgi aš manau, kad man nepavyko, nepavyko padaryti tą, ką pažadėjau, o klausimą reikia spręsti. Aš noriu tik pasakyti, kad komisija iš tiesų stengiasi daryti viską, ką tik gali, kad vėl prasidėtų dėrybos dėl šios horizontaliosios direktyvos taryboje. Išklausiau įvairių valstybių narių nuomonę per ministrų posėdžius, ne tik 2014 metais, bet ir vėliau, kai buvo svarstoma, ar įmanoma pasiekti pažangos, o gal jos neįmanoma pasiekti. Girdėjau vairiausių argumentų - pinigai, kompetencija, subsidiarumas. Aš prisimenu 2014 metais, kai pradėjome kalbėti apie galimybę uh, įvesti platesnio bendradarbiavimo principą. Daug kas sakė, kad iš principo toks variantas tinka. Kiti sakė, kad jis absoliučiai netinka. Taip pat valstybės narės sakė man, kad nenori tokių teisės aktų ir kad tokie teisės aktai pasiūs netinkamą žinią. Aš šimtus kartų kalbėjausi su ministrais čia ir Bruselėje, ir jų šalise. Tačiau ne visose valstybėse narėse yra vienas ministras atsakingas už šią sritį, atsakingas už kovą su diskriminacija. Dažnai tai yra bendros kompetencijos sritis ir tikrai e, tie, kurie sprendžia tos srities klausimus, nežino, tikrojo vaizdo. Todėl mes turime sąžiningai pasakyti, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtina kovoti su diskriminacija, bet ne visi politikai nori tokios, įsivelti tokią kovą, nes tai kelia riziką jų politiniai karjerai. Nes visgi ši kova neturi būti pamiršta, turime ją tęsti ir Turime kalbėti su politikais ir žurnalistais, kurie nebijo kalbėti tokią sudėtingą tepą. Mes turime kovoti visais frontais. Taip pat noriu pasakyti, kad kovos su diskriminacija teisės aktų įgyvendinimas yra pakankamai sudėtingas. Yra tokių teisės aktų ir galiu pateikti jums pavyzdžių, nes pavyzdžiui, vienodas atlyginimas už darbą vyrams ir moterims. Egzistuoja didžiulis atotrukis tarp atlyginimų, kurie mokami moterims ir kurie mokami vyrams. Tai yra akivaizdi diskriminacija. Už tą patį darbą yra mokama skirtingi pinigai. Ta draudžia įstatymai ir teisės aktai. Tai reiškia, kad netinkamai jie vykdomi, nes atotrukis egzistuoja ir todėl mes norėtume, kad valstybėse narėse būtų stiprinamos kovos su diskriminacija ir kovos už vyrų moterų lygybę institucijos, kad jos galėtų rimtai pareikalauti atsakomybės. Ir dar vienas dalykas - reikia užtikrinti vienodą prieigą prie teisingumo. Prieiga prie teisingumo nėra kažkieno privilegija, bet e, dėja Savo gėdai turime pripažinti, kad teisingumas ne visada yra pasiekiamas, nors yra teisės aktai, kurie tą garantuoja. Tai reiškia, kad vėlgi, kad jie prastai gyvendinami. Dabar dėl grįžtau prie diskriminavimo, diskriminacijos. Aš sakiau, kad mes tikrai stengiamės um, kad būtų pašalinta kurs, neapykantos kurstimas internete. Mes taip pat jau ėmėme žingsnių dirbtinio intelekto srityje, bandydami nustatyti tam tikras etikos taisyklės, kad tiesiog nebūtų aklai perkeliama tai, kas leidžia elgtis diskriminuojančiai. Mes daug darome, tačiau šiandieną kalbame apie ką kitą. Šiandien kalbame apie principų principą, apie pagrindinį teisės aktą ir turime surasti būdų, kaip dėl jo susitarti, kad jis duotų praktinio, praktinės naudos. Todėl labai tikiuosi, kad ministrų posėdėje aš išgirsiu iš ministrų Ar tikrai 11 metų dulkėjus direktyvos projektas vis dar tenkina mūsų šiandieną, o gal reikėtų peržiūrėti projekto tekstą, pakeisti jo tikslus. Aš įdėmiai klausiausi visų argumentų per savo penkerius darbo komisijoje metus. Bet labai tikiuosi, kad naujoji komisija sugebės įpūsti naują dvasę ir prikelti naujam gyvenimui šitą teisės aktą. Todėl noriu padėkoti pirmininkaujančiai Suomijai, kad jį įtraukė šį klausimą į būsimo EPSCO ministrų tarybos posėdžio darbo tvarkę. Tikėkime, kad situacija pasikeis, o Europos parlamentas ir toliau mus rems, nes parama ir e, Europos parlamentui yra itin svarbi. Ačiū. Labai ačiū komisariai Jūrovai. Toliau ministrė Tupurainan, pirmininkaujančios Suomijos vardu, pasisakys. Ponius ir ponai, labai ačiū už šią galimybę dar kartą, kad turime šansą šiandien apsvarstyti šį svarbų teisės akto projektą. Aš įdėmiai klausiausi visų jūsų idėjų, skaitant ir jūs, komisarė Jūrova. Ir noriu pasakyti, kad lygybė ir nediskriminacija yra viena iš pagrindinių europinių vertybių. Ir mes turime daryti viską, kad ji būtų užtikrinta realiame gyvenime. Labai dėkoju visiems, kad jūs nepamirštate šio klausimo ir teikiate jam didelės politinės svarbos. Turiu pasakyti, kad taryboje pripažįstama, jog šis direktyvos projektas yra svarbus. Tačiau tam, kad direktyva būtų patvirtinta, reikalinga užsitikrinti visų paramą, nes už ją turi būti balsuojama vienbalsiai ir būtent verbanciškumas trukdo priimti šią direktyvą. Pirmininkaujantį Suomiją daug uh, skiria dėmesio kovai su diskriminacija ir mano, kad dabar atėjo momentas, kai galima pasinaudoti įgytų pagreičių ir pasiektais rezultatais. Ir EPSCO tarybon susirinkę ministrai būtent dėl šios priežasties svarstys vėl tą teisės aktą ir aš, aišku, visada esu pasirengusi jūs informuoti apie a, tolimesnius žingsnius, kurių imsimės po ministrų tarybos. Ačiū, ponia Tupurainen diskusiją šio klausimu baigėme. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra tarybos pareiškimas dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinės padėties viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas. Prieš pradedant diskusiją noriu pasakyti, kad pagal spontaniškų pasisakymų iš vietos sistema ir mėlynosios kortelės sistema galima elektroniniu būdu pateikti prašymą spontaniškai pasisakyti iš vietos. Todėl jūs galite pasinaudoti elektroninę įrangą, kad galėtumėt pareikšti savo norą pasisakyti. Taigi dabar tarybos vardu kalbės ministrė Tuporainen. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, noriu padėkoti už šią galimybę aptarti šį klausimą. Tai tikrai labai svarbi tema. Šis uh, Mm, komisijos patiktas pasiūlymas 2016 metais yra vienas iš teisėkurnių pasiūlymų kovoti su bazės erozija ir pelno mm, perkelimu. Ir čia tikrai nekartą jau buvo galimybė aptarti ir tarybos padarytą pažangą apmokesnimo srityje ir yra reikšmingos pažangos. Kalbant apie konkretų teisės aktą, taryba daug dirbo su pasiūlymo tekstu E, kompetitinga darbo grupė išanalizavo pasiūlymą. 16 balandį e, kiti susitikimai yra planuoti mums pirmininkaujant. Mm, suprantu, koks svarbus yra šis klausimas Europos parlamentui, kuris patvirtino savo pirmojo svarstymo poziciją šių metų kovą. Taip pat žinau, kad praeitais metais vasarį ponas Svoboda ir ponas Baltieri teiravosi dėl tarybos diskusijų situacijos ir pabrėžė, kad parlamentas nori sparčiai judėti šiuo klausimu į priekį. Tačiau buvo ir išlieka dar politinių klausimų, kurie trukdo sudaryti susitarimą taryboje. Turiu pabrėžti, kad viešas informacijos atskleidimas automatiškai nereiškia, kad po e, mokesnės pajamos išauks. Reikia tinkamai um, dirbančių, tinkamas priemonės, galimybės turinčių mokesčių institucijų ir todėl, kalbant apie bazės eroziją ir pelno perkelimą, labai svarbu yra mokesčių um, institucijų institucijų priemonės išplėsti. Tai yra, aišku, ir ataskaitų pateikimas už kiekvieną valstybę atskirai kiekvienos stambios korporacijos atveju ir kitos priemonės. Taip pat noriu priminti žodinį klausimą, kurį pateikė ponas Svoboda praeitais metais dėl teisinio pagrindo, kurio paremtas šis pasiūlymas ir tarybos atsakymą noriu paminėti 18 metų balandžio mėnesio plenarinė sesija. Taip, teisinio pagrindo klausimas kelia klausimų dėl dėl teisinė, įprasnės teisinės procedūros taikytinumo šio atveju. Parlamentas pasisako už teisinį pagrindą, kuris komisijos yra pasiūlytas. Mūsų teisinė tarnyba galvoja, kad teisinis pagrindas turi būti 115 starties straipsnis dėl ES veikimo. Tai yra mokestinis straipsnis ir čia reikia vieningo sprendimo. O 50 um, straipsnio pirma dalis reikalauja kvalifikuotos daugumos, nes tai yra bendros rinkos straipsnis. Pirmininkaujantis Suomija gerbėmi parlamento nariai vertina um, techninio darbo pažangą, tikrai pasistumėta į priekį ir mm, anksčiau pirmininkavusių valstybių pirmininkavimo laikotarpis ir mes pasirengę judėti kaip galima sparčiau. Konsultacijos vyksta toliau, gal, stengiamasi pasiekti tolesnės pažangos šio klausimu, bet jūs aišku suprasti, kad kol kas aš negaliu jokių konkrečių įsipareigojimų pateikti šiandien. Iš tarybos pusės uh, Mm, galiu pasakyti, kad greičiausiai reikės daugiau dar laiko mūsų pozicijai aiškiau suformuoti, bet aš jūs nuolat informuosiu apie talesnę pažangą ir aš tikiuosi, kad surasime galimybę e, suformuoti tarybos poziciją šio klausimu ir galiu jūs patikinti, kad mes tikrai intensyviai dėl to dirbame. Ačiū ministrei Tupurainen. Dabar pradedame diskusiją. Pirmiausia, ponė Pietikainen. Dvi minutės. Bijau, kad taryba nuvylė mus, ne, nepateisino piliečių lūkesčių dėl tvarumo klausimų, testinumo. Iš tikrųjų, tai būtų buvę labai naudinga. Tačiau turime kelti klausimą dėl to, kodėl turėtų įmonės e, teikti ataskaitas e, apie savo išlaidas, apie savo pelną, kokia to reikšmė, prasmė visuomeniai. Reikia pasakyti, kad e, tai susijęs su atskaitomybė visuomeniai, kaip panaudoji lėšas, iš kur jas gauni, kur jas perkeli. Tai štai kodėl turime Europinį teisės aktą, kuris yra susijęs su kapitalo reikalavimais, su auditavimu, apskaitos tvarkymu ir taip pat ataskaitų teikimu, teikimo tvarka dėl visos šios informacijos. Ir jeigu kalbėsime apie pelno mokesčio informacijos atskleidimą, tai yra įprastinė informaciją ir labai aišku, kad visa tai turėtų būti traktuojama pagal 50 straipsnį. O taryba bando prisidengti tokiu labai jau gležnu figos lapeliu ir dangstytis e, čia apmokestinimo klausimus e, reguliuojančią e, nuostatą. Nori veikti būtent pagal ją. Parlamentas uh, siekė rezoliucija teikiama išreikšti labai rimtą viltį, norą, e, kad taryba vis dėlto sparčiau darys atitinkamus žingsnius tvarkos keitimo link. Ačiū poniai Pietikainin, dabar e, ponė Reigna. Dvi minutės. Ačiū. Socialdemokratams jau daugelį metų atrodo labai svarbu, kad mokesčio informacija būtų atskleidžiama ir teikiamos ataskaitos pagal šalis. Praėjus vos keletų dienų po vadinamųjų Panamos dokumentų pasirodymo, tai yra 2016 metais, komisija ėmėsi gana spėriai veiksmų ir tapo aišku, jog visuomenė tikrai turi teisę apie visą tai žinoti. Yra mokami e, mokesčiai, e, tada mokesčiai nuskaičiuojami ir nuo atlyginimų darbuotojų, tas yra aišku, o štai didieji koncernai sugeba kažkaip tos informacijos atskleidimo išvengti. Taigi buvo veikiama sparčiai ir nutarta, jog ES veikiantys didieji koncernai su daugiau nei 70 nei 750 milijonų eurų sudarančią apyvartą turi atskleisti informaciją apie tai, kur yra generuojamas tas pelnas, kuris yra, kur yra išmokami dividendai kad būtų aišku, kokie mokesčiai sumokami. O valstybės narės ir vėl e, viską gaišina. Na ir piliečiai mūsų dėl to nukenčia, kadangi šių lėšų e, tuomet biudžete trūksta šalių. Kodėl nenorima eiti pirmin? Ar uh, norima kažkaip e, pamiršti tuos skandalus, norima sulaukti, kad jie kada nors išblės, e, bus pamiršti ir kad bus galima ir toliau tęsti tą pačią praktiką, kaip iki šiol buvo įmanoma. Tad mano klausimas tarybai yra visgi perlipti per tą savo šešėlį, reikalauti didesnio skaidrumo, atskaitomybės. To nori mūsų piliečiai ir kalbant apie mokesčius, e, tas yra e, lygiai taip pat svarbu. O ponui Ferberiui norėčiau pasakyti, kad e, su ponu Altmaieriu namuose reikėtų pasikalbėti, nes e, aš, kiek suprantu, jis vis dar nelabai suvokia situacijos esmę. Ačiū, toliau ponas Ežurniai. Merci, merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė, ministrė. Deja, Jūsų įžango žodis nėra labai priimtinas, visgi jau treji metai praėjo nuo parlamento išsakytos pozicijos. Man atrodo, 17 mm, Liepa po to buvo ir LuxLeaks, ir Panamos dokumentai ir taip toliau. Ir šis klausimas tikrai tapo vienu iš esminių Europos politikos gyvenime. Uh, 30-50 milijardų kasmet tokie būtų paskaičiavimai, diskusijos šiandien nėra iš esmės šio klausimo. Mes norime atkreipti dėmesį tarybos į šio klausimo svarbą ir kiek visą tai kainuoja. Parlamentas išsakė savo poziciją dėl komisijos e, direktyvos pasiūlymo ir tikrai reikia judėti į priekį. Ir, e, pavyzdžiui, mano frakcija galvoja, kaip taip galima, kad e, Europos priečiams rodome, kad yra bendras sprendimo procedūra, bet mes tarsi bejėgiai. Tai tikrai labai tikiuosi, kad visgi jūsų darbas parodys geresnius rezultatus, nei vien tik tai tai, kas pasakyta jūsų įžango žodėje. Tašum. Urtasun. Sí, muchas gracias. Uh, la verdad es que mm, los escándalos sobre los. Ačiū visi tie fiskaliniai skandalai Europos Sąjungoje, e, jų vis daugėja ir e, mes matėme, kad tikrai aktyviai buvo dirbama per šią kadenciją, bet norint su tuo kovoti reikia realių priemonių, kurios leistų priversti stambiausias kompanijas um, ats, dirbti tai tinkamai. Tai būtent eina kalba apie tokias, kurio, kurių apyvarta viršė 750 milijonų, kad jos aiškiai parodytų, kur yra tos pajamos e, generuojamos. Ir e, kai kas sako, kad tai bus. Mm, nepalanku toms kompanijoms, konkurencinis jų pranašumas tarsi sumenkės, tačiau tai visiškai netiesa. Mes atsimename, kaip ir buvo su kapitalo direktyva. Tikrai nėra jokių priežasčių slėpti tokią informaciją, nepriimti tokių priemonių. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad iš institucinio požio taško vertinant yra visiškai nepriimtina, kad trejus metus sėdima ranka sudėjus dėl tokio klausimo, o mes parlamentas iš tikrųjų reikalavome, kad tas klausimas būtų išspręstas neišspręstas. Kaip taip galima, kad yra nieko nedarmas, lapstantis už tokios priedangos, kad nėra randamas tinkamas pagrindas. Aš kreipiuosi į visas valstybės narės. Labai prašau, padarykite pažangos su šia direktyva, judėkime į priekį. Aš kreipiuosi į pirmininkaujančią Suomiją, kad jūs tikrai kažką padarytumėte. Aš dėkoju, kad jūs jau kažkiek pastangų įdėjote, bet aš labai prašyčiau mm, jūsų judėti toliau. Ko jūs laukiate? Pateikite mums mums daugiau informacijos. Taip, aš suprantu, jūs negalite įsipareigoti, nes kol kas vyksta dėrybos, tačiau piliečiai m, mm, nori žinoti visgi, kada tos priemonės jau išvysdino šviesą. Ačiū, ponas Bek. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Komisija nori užtikrinti daugiau skaidrumo. E, numatydama nuostatas dėl mokesčių planavimo ir apskritai įmonių mokesčių. Tam yra e, numatomos e, griežtesnės ataskaitų pagal šalis teikimo tvarkos, e, yra išplečiamas tai turėsiančių daryti įmonių ratas ir komisija atitinkamai pateikė savo pasiūlymą, pagal kurį mok, apmokestinama turėtų būti ten, kur yra e, generuojamas pelnas. Tokia buvo rekomendacija. Tačiau kaip ir neretai ES nebūna taip, kaip iš pradžių pasirodo, kad bus. Pirmiausiai problema mokesčių vengimo apskritai kyla dėl e, vidaus rinkos e, iškreipto veikimo dėl neaiškių konstruktų e, rinkoje, kuomet tikrai gali įmonės kaip tik tai nori perkelti pelną. Antras dalykas minėtinas yra, jog um, ir, e, kaip teigia Europos tarybos um, ekspertai, mm, yra kita e, šešėlinė praktika leidžianti vengti mokesčių e, mokėjimo. George Sorosas 20 milijardų dolerių Lygiai taip pat e, galima sakyti, kad nesumoka, tai prilyksta e, mokesčių vengimui įmonių. Trečias e, aspektas - tai, kad komisija mini 50 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Tačiau dėl um, įsisteigimo laisvės, tačiau jis susijęs su savarankiškų um, subjektų įsisteigimu, O subjektai, kurie skirti vengti mokesčių, ir apie tai ir kalbame, turėtų būti e, pagal 14 straipsnį reglamentuojami, vadinasi, čia reikia ne vien, vienbalsiškumo, daugiabalsiškumo principo. Taigi, e, priešingų atveju komisija e, siūlytų teisiai prieštaraujantį e, dokumentą. Augimui palankus apmokestinimo modelis mums visiems būtų naudingas, tačiau komisija to link nedirba. Ataskaitos teikiamos pagal šalis yra selektyvus e, darbo su jomis būdas ir prieštarauja teisėjai, tad neleisime, kad tai būtų daroma su mumis. Ačiū. Toliau ponas Bužadė Vilelba. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija sutinka su tuo, kad reikia kovoti su mokesčių mokėjimo vengimu, tačiau valstybės narės turėtų aktyviau į tai įsitraukti. Tačiau e, opi informacija, konfidenciali labiau informacija apie įmonės, e, jeigu turės būti skelbiama, tai gali iškreipti rinkos veikimas klandų, mokesčių harmonizavimas. E, ką nuolat mini kairieji, yra iš esmės tik mokesčių didinimas. Mokesčių įsisteigimo laisvė egzistuoja, vadinasi, įmonės pačios gali spręsti, kur joms įsisteigti, kur veikti. Tad neturėtų būti taip, kad e, reikalavimai dėl informacijos steigimo, atskleidimo joms e, trukdytų e, tuos laisvus sprendimus priimti. Viskas turėtų būti daroma tiesiog pagal vietoje galiojančius teisės aktus. Mes buvome suinteresuoti būtent apsauginių nuostatų galiojimu dėl įmonių, kurios nenori konfidencialios informacijos atskleisti ir to slengščia 750 milijonų eurų. Ačiū ponui Buša Devilelba. Dabar pusantros minutės poniai Obry. Merci, euh, monsieur le président. Ačiū pirmininkė yra esminis klausimas. Google, Amazon ir visi kiti, kada jie mokės mokesčius, ar jie moka teisingus mokesčius šiandien, ar įmanoma pasakyti tai, nieks nežino to. Ir Europos piliečiai jo labiau, nes neįmanoma suskaičiuoti, kiek yra slepiama mokesčių įmonės ir toliau um, visiškai neskaidriai dirba ir galiausiai Mm, e, kad gautumėm atsakymą, viskas labai paprasta. Reikia e, fiskalinio skaidrumo. Kompanijos turi pateikti informaciją apie savo realią veiklą ir sumokėtus mokesčius, kad būtų galima išsiaiškinti, kur yra slėpiami mokesčiai. Ir čia viskas yra aišku su BEPS, kad informacija būtų e, skaidri, kad ir NVO galėtų ją matyti ir piliečiai. Ir O kokia sensacija, kai buvo. Uh, e, uh, e, tiek daug metų aš įvairiose organizacijose gyniau tai, kad būtų skaidrumo ir iš, buvau išrinkta. Ir kas, ką aš pamatau, kad tiek metų nieko nepadaryta ir nėra fiskalinio skaidrumo. Fiskalinis skaidrumas buvo užtikrintas bankų atveju. Ir kaip, pažiūrėkite, jie juk nesugriuvo. Tai kiek laiko dar, e, gerbiama ministrė, taryba toliau e, lai, lauks ir e, reikia. Uh, išbristi iš šio įstrigimo vardan mūsų visų Europos piliečių. Ačiū toliau, ponas Pošpišil, bus antros minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Dėl šio tarybos pareiškimo labai svarbu kad Europos parlamentas pritartų žingsniam šioje srityje. Bet